Dámy a pánové, pokračujeme. Gerbiamas ponios ir ponai, tęsime mūsų posėdį. Dabar išklausysime Laslo Tökeš pranešimą dėl Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo. Keturios minutės skiriamos pranešėjui. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Atrodo, kad mes vėluojame 10 minučių. Aš kalbėsiu vengriškai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, man didžiulė, gal, didžiulė garbė kalbėti apie Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimą ir man buvo didžiulė garbė renkti pranešimą šiuo klausimu. Norėčiau padėkoti kultūros komitetui, kiekvienam komiteto nariui atskirai. Norėčiau padėkoti konsultantams, moterų komitetui, kiekvienam kolegai, kolegoms iš regionų komiteto, Europos aukštųjų mokyklų asociacijos, atstovams už konstruktyvius patarimus, už paramą, už bendradarbiavimą. Būtent vištų šių kolegų dėka aš sugebėjau parengti šį pranešimą. Šis klausimas, tai yra Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimas, yra didžiulis iššūkis. Aš atstovauju šaliai, kuri neseniai įstojo į ES, esu Rumunijos atstovas, kurioje ilgai totalitarnė diktatūra neleido kurti autonominio aukštojo mokslo. Aukštojo mokslo sistema buvo tiesiog pajungta politinės ideologijos įgyvenimo tikslams. Aš dabar galiu konstatuoti su džiugesiu, kad būtent rytų Europos valstybėms ši siūloma modernizavimo sistema bus labai naudinga po 1980 metų istorinių posūkių būtina dabar dar kartą įvertinti istoriją, reikia spartinti aukštojo mokslo modernizavimą. Rengiant šį pranešimą aš gavau šimtus pakeitimų siūlymų ir įvairiausių rekomendacijų. Jose atsispindėjo nuostata, kad krizės akivaizdoje ypač būtina modernizuoti Europos aukštojo mokslo sistemą. Todėl aš savo pranešime ir kalbu iš esmės apie aukštojo mokslo sistemos modernizavimą, kalbu apie iššūkius, kurie tenka aukštojo mokslo srityje. Žinoma, reikia atsižvelgti į finansų krizę, į nepakankamą finansavimą, į tai, kad reikia mažinti nedarbo lygį visuomenėse. Taip pat kalbu ir apie demografinius pokyčius mūsų visuomenėse ir konstatuoju, kad šiuos iššūkius galime įveikti modernizuojami aukštojo mokslo sistemą. Aukštasis mokslas vaidina labai svarbu vaidmenį, skatinant visuomenės narių įtraukti. <coughs> Šiame pranešime aš taip pat patvirtinu, kad būtina aukštosioms mokykloms bendradarbiauti su išorės partneriais, vietos visuomenėmis, tai kurti įvairias bendradarbiavimo partnerystės. Aukštosios moks, mokyklos turi užtikrinti visiems gyventojų sluoksnėms galimybę jose mokytis. Parlamentas Visa ES pasisako prieš diskriminavimą aukšto mokslo srityje ir mes manome, kad kalbų kultūrinė įvairovė turėtų būti išsaugojama ir tam reikėtų pritraukti įvairių sponsorių lėšas, įvairiausius finansavimo šaltinius. Labai svarbu skatinti aukštojo mokslo įstaigas, kurios užtikrina aukštąjį mokslą ir nacionalinėms mažumoms. Aš norėčiau baigdamas pasakyti, kad labai aktualus šioje srityje jaunimo nedarbo mažinimo klausimas. Jaunimo nedarbas daugiai valstybių yra labai aktuali tema ir Europos politikams kurie parengė parlamente Berlingerio pranešimą. Labai svarbu įgyvendinti strategijos iki 2020 metų tikslus, kad visiems būtų numatyta galimybė užsidirbti pragyvenimui. Dėkuoju, jūs viršite vieną minutę jums skirtą kalbėjimo laiką. O dabar periname spontaniškų pasisakymų procedūrą ir norėčiau Jums pranešti, kad 12 parlamento narių užsirašė kalbėti. Jei visi laikysitės e, reglamento, tuomet galėsiu suteikti žodį visiems norintiems pasisakyti. Ir dar kartą prašau kalbėti kuo trumpiau. Dėkoju. Ir pirmasis kalbėtojas yra ponas Zveri. Ačiū pirmininkė, gerbėmi kolegos, dėkoju pranešėjui Tökiš už puikų pranešimą. Tai tikrai puikus pranešimas, kuris įrodo, kokias pastangas ES mastu e, deda politikai siekianti modernizuoti Europos aukštąjį mokslą, kadangi mokslas, aukštasis mokslas yra žinių šaltinis. Mes suprantame, kad universitetai turi atsiverti, o mokslas turėtų siekti sukurti partnerystę su aukšto mokslo institucijomis. Labai svarbu aiškiai suformuluoti, kokios kompetencijos, kokie gebėjimai turi būti įgdom, ugdomi e, aukštosiuose mokyklose ir pagal tai reikėtų peržiūrėti aukštojo mokslo programas. Taigi mokslo sistema, aukštojo mokslo sistema turi būti pagerinta iš esmės. Další předá... Dėkuoju dar kartą primenu, kad prašau laikytis jums skirtų kalbėjimo laiko. Toliau, ponė Šiškova. Ačiū, ponia pirminkė. Komentuodama šį pranešimą, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Erasmus programa ir gyvendinama yra puikiai, ji padidina studentų judumą. Be to, norėčiau pasakyti, kad jei mes iš tikrųjų norime konkuruoti su Azijos šalimis, tuomet mes turime kur kas daugiau dėmesio skirti įvairioms e, techninėms profesijoms. Nereikėtų pamiršti ir moterų, kurios taip pat aktyviai vykdo mokslinius tyrimus. Nėra jokio pagrindo diskriminuoti moteris. Žinome, kad gal dar egzistuoja stereotipai dėl to, kad kai kuriomis profesijomis gali užsimti tik tai vyrai, tačiau jau tai laikas e, jų atsisakyti. Taip pat manau, kad galima būtų spręsti šią problemą pritaikant kvotų sistemą. Aš rengiau atitinkamą, atitinkamą pranešimą moterų reikalų komitete, kuriame šis klausimas buvo svarstamas, ten aš pasisakiau prieš kvotas ir manau, kad tai nėra gera, geras pasiūlymas. Dėkuoju, panė pirmininkė. Europoje reikia konkurencingų universitetų, kurie taip pat atitiktų darbo rinkos poreikius. Aš manau, kad universitetai iš tikrųjų turėtų daugiau dėmesio skirti tam, ar jų studentai galės susirasti darbą. Pastaruoju metu aukštojo mokslo diplomą turinčių uh, uh, žmonių Rumunijoje padaugėjo keturis kartus, tačiau mažai kas iš jų sugeba susirasti darbą. Taip pat turime skatinti studentus aktyviau dalyvauti įvairiose studentų, asocija, uh, įvairiose studentų asocia, asociacijose. Erasmus programa dažnai yra kritikuojama būtent dėl to, kad studentai nėra skatinami dalyvauti e, studentų gyvenime. Ačiū. Toliau panas Nikolašikas. Ačiū pirmininkė. Aukštojo mokslo sistemos modernizavimas turėtų vykti atsižvelgiant į ES ekonomikos interesus. Labai svarbu išsemti visą ES aukštojo mokslo potencialą ir siekti, kad ES ateityje taptų stipriausia e, mokslo, aukštojo mokslo plėtojimo prasme. Nepakanka mūsų valstybėse gydytojų, taip pat e, gamtos mokslų atstovų, tačiau kita vertus humanitarų yra mūsų valstybėse per daug. Mūsų ekonomikoje trūksta inovacijų ir todėl atitinkamai reikia koreguoti mūsų aukštų mokslo programas. Ačiū toliau, ponas Migalskis. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpiau, negu man skirta laiko pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Pranešimas kalba apie svarbius klausimus pozityviai. Jis pabrėžia universiteto autonomiją, jis remia Erasmus programą, kalba apie būtinybę pripažinti kvalifikacijas, taip pat kalbama apie kaiminystės politiką, apie bendradavimą su kaiminėmis šalimis. Ir taip pat sakoma, kad universitetai neturėtų apsiriboti vien tik ekonomikos e, klausimų sprendimu. Tačiau, e, kai kalbama apie e, universitetų reitingų sąrašus ar prievalę mokytis išorėje, ne savo a, a, universitete, tai dėl tų dalykų mes negalime pritarti šiam pranešimui. Ačiū. Toliau pana Rubert. Ačiū, pana pirmininkė. Portugalijoje taip vadinamas Balonijos procesas ir platesnis procesas modernizuojant švietimo įstaigas turėjo baisių pasiekmių. Skatinami studentų mobilumą e, universitetai pasidarė elitiškos įstaigos ir universitetai meta universitetus, nes jie negali sumokėti už mokslą, už pragyvenimo išlaidas ir taip toliau. Tokiems studentams universitetų modernizavimas e, tapo tiesiog miražu. Ačiū. Toliau ponas Matula. Ačiū pirmininkė. Europos ekonomika gali išbristi iš ekonominės krizės, jeigu daugiau dėmesio skirsime švietimo sistemai, ypač aukštojo mokslo sistemai, kaip numatyta 20 metų strategijoje. Taip mes galėtume padėti ekonomikai tarpti konkurencingesnė pasaulinių lygmenių. Tačiau nepakanka turėti konkurencingas aukštojo švietimo įstaigas, reikia palengvinti ir studentų pereimą, prisijungimą prie darbo rinkos, nes e, absolventų nedarbo lygis yra dvigubai didesnis negu vidutinis. Švietimo kokybė taip pat yra labai svarbus e, aspektas, todėl mums reikia bendro mechanizmo, kaip įvertinti akademinius standartus e, įvairiose tiek viešose, tiek privačiose aukštojo mokslo įstaigose. Taip pat labai svarbu užtikrinti profesinės kvalifikacijos pripažinimą ES, nes tuomet darbo jėga galėtų lengviau judėti ir padėti spręsti demografinius iššūkius. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, parengus svarbų dokumentą ateities kartoms. Ačiū. Toliau pone Nevėdalova. Nikto z nás eh, neprotestuje proti tomu, že naozaj treba urobiť modernizáciu. Dėkoju. Niekas neprieštarauja Europos aukšto mokslo sistemos modernizavimui. Mes turime renkti kvalifikuotus absolventus ir, žinoma, mes turėtume labiau remti aukštojo mokslo siekiančias moteris. Daugiau moterų reikia. E, universitetuose, kad jos galėtų ir studijuoti, ir užimti e, vadovaujančias pozicijas. Ir apskritai reikėtų didinti e, mokslo vaidmenį ir užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp universitetų. Dar viena svarbi mintis, kurią norėčiau pasidalinti su jumis. Tai yra stipendijos ir paskolos, kuriomis studentai galėtų finansuoti savo aukštąjį mokslą. Toliau panas Kelis. Kaip buvęs mokytojas, aš galėčiau kalbėti ilgai apie tai, tačiau neturiu daug laiko. Turbūt čia yra geriausiai apgalvoti pasiūlymai Europos parlamente. Noriu pagirti pranešėją, dėl iššūkių, kurie e, kyla trečiojo lygio institucijams, ypač siekiant 20 metų tikslų, tai yra, kad 40 procentų studentų mokytųsi trečiame lygmenyje, yra iššūkis. Ir didžiausias iššūkis yra ryšys su darbo rinka, nes e, tam, kad būtume konkurencingi, tai yra esminis dalykas. Aš sutinku, kad uh, lyčių klausimas yra klausimas sprendimas yra baisus. E, sporto klausimas taip pat yra labai svarbus ir Erasmus potencialas. Tačiau paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kad turime nustoti kalbėti apie profesorius ir dėstytojus. Jie visi turėtų būti save vertinti kaip mokytojai, mokytojus. Ir tuomet, jeigu jie jausis mokytojais, studentai e, mokysis ir e, ekonomika gaus naudos. Ačiū. Toliau panas Papa Nikolau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų pranešimą, skaitydamas jį ir galvodamas apie ES strategiją iki 20 metų, suprantu, kad ir turime investuoti į aukštąjį mokslą ir turime didinti studentų skaičių. Kai kuriuose valstybėse 10 procentų yra mažinamos e, išlaidos aukštajam mokslui, ypač tose valstybėse, kuriuose susidurima su labai griež didžiulė krize, turiu omenyje pietų Europos valstybės. Taigi šiandien mes turime galvoti apie rezultatus, kurių turi pasiekti aukštosios mokyklos, tačiau siekiant rezultatų reikalingos investicijos. Aš norėčiau paklausti komisaro, ar jūs nenorėtumėte pasiūlyti, kad nebūtų mažinamas finansavimas aukštajam mokslui. Kai kalbame apie tai, jog būtina investuoti, o elgiamės iš esmės priešingai. Aukšto, aukšto mokslo srityje mes tik mažiname finansavimą. Ačiū, pirmininkė. Man buvo labai malonu matyti, kad pranešėjas yra kolega Tökeš. Šitas kolega yra reformuotas vyskupas reformistas ir aš matau, kad jisai puikiai supranta aukštojo mokslo esmę, jo pranešimas yra persmelktas krikščioniška dvasia. Tačiau, žinoma, pranešime yra ir silpnų vietų. Iš 77 nuostatų Tik vienoje kalbama apie mažumų aukštojo mokslo problemas. Aš manyčiau, kad tas santykis yra nepagristas. Ne visose valstybėse dvikalbystė yra įteisinta. Pavyzdžiui, Rumunijoje universitetuose, ypač Klausenburgė, negalima apskritai mokytis vengrų kalbą. Aš vertinu pranešėjo darbą, tačiau negalėsiu balsuoti už šį pranešimą. Viena iš svarbiausių visuomenės dinamiško vystimosti prielaidų yra aukštasis mokslas. Studijos aukštojo mokykloje nėra tik prestižo klausimas, bet ir galimybė ateityje susirasti tinkamą darbą tačiau vis dėlto aukštojo mokslo struktūra ne visada atitinka darbo rinkos poreikius. Dauguma absolventų neranda darbo pagal savo kvalifikaciją. Mes turime dėti pastangas, kad aukštosios mokyklos kuo labiau prisitaikytų prie darbo rinkos reikalavimų ir kad uh, darbo rinka prisitaikytų ir prie aukštųjų mokyklų galimybių. Labai svarbu skatinti tai tokias aukštojo mokslo institucijas, kurios suteikia tinkamą išsilavimą visuomenės atstovams. Dėkuoju. Paskutinis kalbėtojas repetas ponas Piotr. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti savo bičiulį Našlą Toko už parengus šį pranešimą. Taip, iš tikrųjų, kiekvieną dieną mes praleidžiame kalbėdami apie krizės, apie opiausius, aktualiausias problemas. O šiandien, šį vakarą, kalbame apie dalyką, kur, nuo kurio priklausys visos ES ateitis. Nes mes norime, kad mūsų jaunimas gautų gerą įsilavinimą. Tam reikia geros aukštojo mokslo sistemos, kurioje svarbu vaidmenį be abejo vaidina universitetai. Deja, galima šiandien tik apgailėstauti, kad mūsų universitetams sunkiai sekasi konkuruoti su kitais pasaulio universitetais. Todėl mes turime skatinti e, būtent universitetams skirtas programas, tokias pavyzdžiui kaip Marie Curie programa. Turime investuoti į konkurencingumą ir inovacijas ir į mokslinius tyrimus. Be to turime padėti universitetams prisitaikyti prie darbo rinkos. Be to turime galvoti ir apie struktūrinę aukštojo mokslo reformą. Ir paskutinis kalbėtojas yra e, komisijos narys. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, Džiaugiuosi, kad ponas Tokiaš parengė šį pranešimą, džiaugiamės, kad Europos parlamentas tarė savo žodį šiuo klausimu, bet to ir šis klausimas yra gan aukštai ir mūsų darbo tvarkėje. Ir gerai, kad mes kalbame apie aukštąjį mokslą šiandien, nes viena vertus mes visi žinome, kad universitetai yra reikalingi tam, kad sukurtume žiniomis pagrystą visuomenę, tačiau žinome, kad išgyvenant krizę dažnai kyla pagunda mažinti švietimui skirtas išlaidas. Ir todėl e, ponui Papa Nikolus galiu pasakyti, kad mes reguliariai pabrėžime, kad net ir sunkiais e, finansiniais laikais mes turime skirti pakankamai lėšų švietimui, kitaip mes pakenksime Europos ateities perspektyvoms. Puikiai suprantame, kad šiandien susidurime su paradoksu. Viena vertus, mes turime labai daug e, aukštai kvalifikuotų darbuotojų žemynė. Antra vertus, susidurime su struktūrinio nedarbo problemomis. Ir netgi jau pradėta kalbėti apie prarastą kartą. Todėl turime susijęti darbo rinką su, aukšt, su švietimo sistema, o tai padaryti nėra lengva. Ir turime to siekti ne vien tam, kad au, liktume konkurencingi pasaulyje bet ir suvokdami, jog ateityje mums reikės aukštos kvalifikacijos žmonių. Turime bendrauti ir su verslininkais, ir su kitais partneriais tam, kad uh, aiškiai suvoktume, kokių kvalifikacijų mums reikės ateityje ir kad universitetai galėtų atitinkamai parengti e, studentus. Galiu pripažinti, kad, kaip ir pasakyta, ponio tokio aš pranešime komisijos e, darbo atvarkė, kuri buvo patvirtinta 2011 metų e, rugsėjo mėnesį, ir aš kalbu apie e, inovacijų ir technologijų universitetą, yra dalykas, kuris be abejo yra skirtas tam, kad galima būtų sukurti, susijęti įvairių universitetų žinias. Uh, Mums reikia ieškoti tokių sistemų, tokių partnerysčių ir, ir programų, kurios padėtų mums uh, užtikrinti tinkamą švietimą mūsų jaunimo. Ir, ir tam reikia tokių programų kaip Marie Curie ir Erasmus visiems. Ir komisija teikia uh, paskolų garantijas studentams, kurie dalyvauja Erasmus magistro e, programoje. Ir kai kalbame apie ateitį, reikia nepamiršti, jog mums reikia ne vien e, gerai kvalifikuotų žmonių, bet ir reikia taip pat, kad šie žmonės galėtų ir tinkamai prisitaikyti verslo pasaulyje. Taigi dėkuoju Jums, ponas Tokaš, už Jūsų pranešimą. Ačiū komisijos nariui už e, baigiamosius žodžius. Ponios ir ponai, baigiame diskusiją šio klausimą. Bus balsuojama dėl šio pranešimo rytoj 12 valandą. Paskutinis darbo tvarkės klausimas.